Le micro est branché, oui. L'ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture de, euh, du rapport, j'imagine, de Avril Doyle. Taigi, dabar nagrinėsime ponios Avril Doyle rekomendaciją antrajam svarstymui farmakologiškai aktyvių medžiagų leisnų likučių kiekio nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose. Poniai Doyle, žodis keturiom minutėm, prašau. Thank you. Um... Ačiū. Norėčiau pradėti dėkodamas šešėliniams pranešėjams ir pirmininkaujančiai Prancūzijai, kuri leido e, supaprastintą tvarką teikti pasiūlymą antrajam svarstymui. E, iš tikrųjų, mes siekime supaprastinti ES e, režimą, siekiant uh, nustatyti farmakologiškai aktyvių medžiagų leisnų likučių kiekio e, gyvūnės kilmės maisto produktuose tvarką. Ir e, yra nustatomi maksimalus e, likučių kiekiai, uždraudžiant arba sumažinant atitinkamų medžiagų kiekį jeigu tos medžiagos kelia pavojus sveikatai arba negalima to moksliškai nustatyti. Taigi šios priemonės pradė, padės apsaugoti vartotojus ir yra nustatytos atitinkamos kontrolės procedūros. Taip pat e, bus e, renkami duomenys ir analizuojami, e, kuriant įvairius, įvairias farmakologinės medžiagas. E, likučių kiekio nustatymas pagal atskiras gyvūnų kilmės, e, pagal atskiras gyvūnų rūšis taip pat yra nustatytas, taip pat e, yra nustatytos atitinkamos sąlygos tokių farmakologinių medžiagų importavimo iš trečiųjų šalių. Mes privalome <clears throat> numatyti atitinkamas priemonės ir e, reikalavimus, kurie būtų taikomi tiek ES e, gaminamos gyvūninės kilmės maisto produktams, tiek ir importuojamiems maisto produktams. Jeigu yra e, nustatomi e, tam, e, tam tikros medžiagos, e, E, tai e, ar renkant atitinkamus duomenis yra kyla nemažai papildomų finansinių išlaidų, reikia atlikti įvairius bandymus su e, įvairiais netgi retais <clears throat> gyvūnais. Taigi šis klausimas e, dėl retų gyvūnų rūšių e, naudojimo maisto produktuose privalo būti įtrauktos į Europos teisės aktus ir e, turi būti užtikrinta šių gyvūnų apsauga. Europos farmacijos agentūra 97 metais remdamasi penkių metų patirtimi nustatė e, kad, e, šis, e, <clears throat> kad šios farmakologinės medžiagos e, gali būti sukūriamos ir nenaudojant gyvūninės kilmės produktų. 2008 metais e, agentūra išleido naujas gairias, kurios aprašo e, šių farmakologiškai aktyvių medžiagų poveikį remiantis trijų pagrindinių gyvūnų rūšių e, e, duomenimis. Du pakeitimai buvo pasiūlyti dėl e, terapinio e, šių medžiagų taikymo ir e, taip pat įtraukimo farmakologiškai aktyvių medžiagų į atitinkamus sąrašus. Buvo parengti pasiūlymai vadovaujantis agentūros turimais duomenimis ir aš noriu priminti diskusiją prieš <clears throat> keletą mėnesių dėl veterinarinių medžiagų direktyvos, kur vyko panašia e, linkme. Ačiū, dabar išklausysime komisaro nuomonės pirmininkė, ponas ir ponai parlamentarai. Teisės aktų peržiūra dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekio nustatymo gyvūnų kilmės maisto produktuose yra svarbi iniciatyva, kurios ėmėsi Europos komisija. Jos tikslas yra apsaugoti vartotojus nuo farmakologiškai aktyvių medžiagų likučių maisto produktuose ir pagerinti e, gyvūnės kilmės medikamentų naudojimą ES. Taryba ir parlamentas praeitų metų spalio 21 dieną susitarė ir e, pristatė savo bendrąją poziciją šio klausimo. Taigi šią temą tiek taryba, tiek parlamentas, tiek komisija laikosi bendros pozicijos ir aš džiaugiuosi, kad komisija pritarė tiek Europos parlamento, tiek tarybos uh, siūlytiems pakeitimams, nes jie iš esmės atitinka pirminį komisijos dokumentą ir atitinka jo dvasę. Todėl komisija savo komite, komunikate parlamente, Europos parlamentų šių metų sausio 8 dieną išreiškė savo išką paramą bendrai pozicijai, taigi dabar prieimus bendrąją poziciją bus galima užbaigti šio klausimo svarstymą dar iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Remiantis bendrąją poziciją, e, pareigūnai vykdantis tiek maisto produktų, tiek e, farmakologinių produktų kontrolė galės geriau bendradarbiauti e, bendrijos viduje, siekdami ištikrinti vartotojų apsaugą ir atitinkami pareigūnai jau ilgai ir nekantriai laukia, kol bus peržiūrėti galiojantis teisės aktai dėl e, farmakologinių medžiagų leistinų likučių. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad buvo susitarta dėl galutinio problemos sprendimo. Aš puikiai suvokiu, kokią svarbę reikšmę turi gyvūninės kilmės medikamentai, todėl komisija e, šią prasme pristatė savo poziciją ir 2010 metais bus įvertintos iš naujo problemos susijusios su gyvūninės kilmės medikamentais medikamentų direktyvos ir ten, kur bus būtina, komisija pasiūlys naujų teisės aktų projektus. Ypatingai norėčiau, naudodamas progą, padėkoti pranešėjai poniai Doyle už jos nepailstamą darbą, kuris leido pasiekti sutarimo šiuo labai svarbiu klausimu. Dar kartą ačiū už jūsų puikų darbą, ponė Doyle. Ačiū uždėjimas. En principe, c'est la procédure catchy eyes, mais vu l'heure attendue... Turėtume perėti prie spontaniškų pasisakymų procedūros, bet regis nėra tokių. Na, į ekraną nežiūrėkime, sako pirmininkas, esi ekranas, regis šiek tiek užstrigo, pavargo. Na ir dabar iš principo turėčiau paklausti komisaro, ar nori atsakyti e, tiems, kurie pateikė klausimus pataiškų procedūrų metu. Tad klausiu komisaro, ar nori atsakyti, nors nebuvo jokių klausimų. Regis ne. Dabar klausiu ponios, ar norėtų ką nors pridurti. Ačiū. Na iš tiesų, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pamatysiu susigaudyti savo užrašuose. Norėčiau pasakyti, kad yra vienas siūlomas pakeitimas, kuriam netu, negaliu pritarti, nes gali atsitikti taip, kad nebus tinkamai nustatomas maksimalus likutis. Ir jeigu tai nebus daroma, tai gali iškilti daug nesklandumų. Norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą, ponė komisarė. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad yra svarbu peržiūrėti veterinarijos preparatų direktyvą. Mes kalbame apie maksimalų leistinų likučių kiekį. Suprantame šio klausimo svarbą, kalbame apie visą eilę rūšių um, Europoje kai kurių mums reikalingi specialūs preparatai gydimo reikmėms. Mes matėme, kad veterinarijos pramonė taip pat bandė išspręsti šią problemą, pateikti reikiamų vaistų į rinką, tačiau nepaisant tų pastangų situacija prastėja toliau. Vaistai kelia problemų gyvūnams, jų gerbuviui, jie turi poveikį vartotojų sveikatai ir jeigu gyvūnas yra gydomas neleistinais preparatais, Mes matome, kad su, su tuo yra susiję visai lė žmonių, ūkininkai, veterinarai ir taip toliau ir panašiai. Šios problemos gali turėti įtakos visam žemės ūkiui. Taip pat augalų žiedadulkių išnešiojimas nuo to gali nukentėti. Matome, kad dėl tų veterinarinių vaistų žūsta bitės, tai yra palyginus nedideliais kiekis gyvūnų, tačiau tai jis vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir šios problemos nesustoja prie atskirų valstybės sienų. Tad turime laikytis Lisabonos darbo atvarkės, atsižvelgti į riziką, kurią patiria žemės ūkis ir gyvulininkystė, bei e, jūrų gyvūnai. Dėkoju komisijai. Pirmininkas, ačiū poniai Dol, diskusijas baigėme, rytoj ketvirtadienį balsuosime dėl šio pranešimo. Dabar turėtume išklausyti trumpą pono Takulos pranešimo pristatymą migrantų vaikų švietimo tema. Pranešėjui keturioms minutėms suteikiamas žodis. Prašau.